liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne. Mėly kolegos, pradėkime biudžeto kontrolės komiteto šios dienos posėdį. Noriu visus pasveikinti dar kartą susitikus po praėjusios savaitės intensyvių darbų. Reikia patvirtinti šios dienos darbo atvarką, kuriems išdalinta, ar turėtumėte pasiūlymų dėl darbo atvarkės pakeitimo, atrodo ne, tuomet patvirtiname darbo atvarkę. Antrasis darbo atvarkės punktas pirmininko pranešimai noriu pranešti vertimo režimą, paminėdamas, kad viešoji mūsų komiteto posėdžio dalis bus transliuojama internetu. ir visi, kurie gavę žodį kalbėsite į mikrofoną, būsite automatiškai stebimi internetu dėl praėjusios savaitės posėdžio protokolo. Ar turėtumėte pastabų? Atrodo, ne. Tokiu būdu galime patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą. Ketvirtasis darbotvarkės punktas - Europos audito rūmų narių skirimas, kandidatų į narius klausimas. Šiandien pas mus atvyko viena kandidatė. Bulgarijos vyriausybė pasiūlė Ilienos Ivanovos kandidatūrą. Antrasis anksčiau numatytas klausimas, e, apie jį galiu paskelbti tokią informaciją, kad iš Rumunijos valdžios institucijų gavome pranešimą, jog e, Mirsie Vasilė Popesku kandidatūra buvo atsiimta, todėl šiandien jos nesvarstysime dėl priežasčių. Noriu pasakyti, kad šiuo metu gruodžio 31 dieną baigėsi abiejų auditorumų narių įgaliojimai, todėl reikia juos patvirtinti dar kartą naujam šešių metų laikotarpį. 86 straipsnio antrosios dalies ES veikimo, sutarties ES veikimo nuostatose numatoma, kad sprendimą priima taryba pasikonsultavusi su Europos parlamentu, todėl šiandien ir rengiame Bulgarijos vyriausybės nominuojamą kandidatės klausimą, tai yra ponios Ilianos Ivanovos. Rengdamėsi šiam klausimui, mes išdaliname jums e, ir kandidatams klausimynus, kad galėtų kandidatės pasiruošti. Taigi, jei neprieštaraujate, galėtume iš karto, iš karto pradėti nedelsdami šį, šį klausimą. Norėčiau paprašyti kandidatės pasakyti, paskelbti įžanginį pareiškimą, kurio trukmė būtų penkios minutės, po to biudžeto kontrolės komiteto nariai turės galimybę kandidatai užduoti klausimus ir po e, viešosios mūsų posėdžio dalies klausimų atsakymų rato. Mes e, surenksime uždarą posėdį ir jame svarstysime kandidatės atsakymus. Nematau norinčių pareikšti pastabų. Taigi norėčiau pasveikinti Lieną Ivanovą, man nereikia jos pristatinėti, yra mūsų komiteto vicepirmininkė. Taigi dabar suteiksiu Jums, ponė Ivanova, žodį ir prašysiu prisistatyti penkias minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė Teurer, ponė Ajala. Mėly kolegos, man labai malonu šiandieną sėdėti priešais jūs kaip Bulgarijos kandidatė į audito rūmų narės. Man toks paskirimas yra didžiulė galimybė ir taip pat tai yra ir nemenka uh, atsakomybė susijusi <clears throat> su auditorumų vaidmeniu biudžeto kontrolės procese, atsižvelgiant ypatingai dabartinę ekonominę padėtį. Šiandien savo pasisakymę aš per maždaug penkias minutės bandysiu atsakyti į tam tikrus klausimus, kurių pagrindų tikiuosi jūs galėsite priimti sprendimą po klausimų. E, pirmiausia, kas aš tokia, ką esu nuveikusi savo profesinėje karjeroje ir kodėl noriu eiti šias pareigas kad jūs galėtumėte tos informacijos pagrindų priimti sprendimą dėl to, ar verta manimi pasitikėti. Kaip matote, iš įklausimyną pateiktų atsakymų aš 12 metų, 12 e, metų su, sukaupus patirtį politinėje veikloje, dirbau įvairiose politinėse privačiose institucijose, nesu baigus tarptautinę ekonomiką ir e, tarptautinę vadybą įvairiose Europos e, mokyklose ir taip pat Junktinėse Amerikos valstijose studijavau. Na ir norėčiau dabar pristatyti tuos vaidmenis ir tas pareigas, kurios gal glaudžiausiai susijusios su audito rūmų funkcijomis. Pirmiausia, Bulgarijoje perinamojo laikotarpiu aš buvau tarptautinių finansinių institucijų koordinatorė Žemės ūkio ir maisto ministerijoje. Eidama šias pareigas aš dalyvavau uh, viename reikšmingesnių projektų, kurį finansavo Pasaulio bankas, tai yra 50 milijonų eur, dolerių projektas, kurio tikslas buvo reformuoti žemės ūkį, sukurti administracinius gebėjimus ir parengti sektorių stojant stojimo į Europos Sąjungą. Svarbi e, mano darbo dalis tuomet buvo susijusi su projektų ekspost monitoringu, kai aš buvau atsakinga už veiksmingumo vertinimą, e, vertinant iš ministerijos perspektyvos. Iki 95 metų sukaupta mano patirtis ministerijoje man šiek tiek primena tas, tas priemonės, tas reformas, kurias tenka įgyvendinti naujosiams valstybėms narėms, ypatingai kalbant apie naujus makrofinansinius instrumentus ir priemonės. Parama, taip pat stebėsena įvairios gyvendinamos priemonės. Uh, Ir manau, kad mano sukaupta patirtis šioje srityje bus vertinga audito rūmams, e, toliau stiprinant biudžeto kontrolės procesą, įgyvendinant naujus finansinius instrumentus. Taip pat e, svarbus, svarbi ir mano patirtis privačiajame sektorėje, kuomet dirbau finansinėse ir bankų institucijose, audito atitinkamo institucijoje Junktinėse Amerikos valstijose. Rizikos valdymo patirtis irgi buvo labai naudinga, bandant suprasti, kaip veikia finansinis valdymas. Ir galiausiai norėčiau paminėti keletą sričių, kur dirbau čia konstruktyviai su jumis biudžeto kontrolės komitete. Turiuomenyje 2010 m. investicinio banko ataskaita, taip pat novatoriškų finansinių priemonių įvertinimas, atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą, taip pat nuomonė dėl BŽUP, taip pat Herkulio trečioji programa, kuri labai svarb, svarbi siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, studija dėl ESM, e SFM, taip pat intervenciniai veiksmai biudžeto kontrolės procesuose ir galiausiai, kaip šešėlinė pranešėja, aš buvau atsakinga už 10 metų parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir taip pat 9 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kodėl noriu eiti šias pareigas? Dėl to, kad e, esu sukaupusi nemažai patirties ir taip pat labai domiuosi biudžeto kontrolės klausimais. Ir aš manau, kad e, per savo darbą aš ir įrodžiau, jog esu siekiu, jog ES lėšos būtų naudojamos efektyviai ir veiksmingai. Na ir norint gilinti žinias, aišku, audito rūmai tinkamiausia yra tam vieta ir aš norėčiau dalyvauti tose diskusijose ir sprendžiant tuos iššūkius, kurie teks audito rūmams ateityje. Na ir ypatingai aktualūs, aišku, yra klausimai susiję su finansinėmis priemonėmis. Taip pat veiklos rezultatų auditai irgi yra tas rytis, kur sukaupusi esu nemažai patirties ir aš sieksiu, kad tie procesai būtų lankstesni, greitesni, labiau reaguotų, sureaguotų į šio komiteto poreikius. Na ir aš tikrai tikiuosi dirbti su jumis visais dialogo būdu ir kad visi kartu galėtumėme užtikrinti, kad tinkamiausiai būtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Dėkoju. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ivanova. Für... Labai ačiū, ponė Ivanovai, už e, jūsų įžanginį prisistatymą mūsų komitete. Pradėkime klausimų atsakymų maratoną, tačiau prieš tai jai pranešėja, ponia Jalasender, pagėdautų suteikčiau ją žodį taip pat. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Ivanovą. Kai, kurios, kai kurių valstybių narių vyriausybėse stebime tam tikras permainas. Kolegos iš Europos parlamento tampa savo šalių vyriausybių nariais, o tai reiškia, kad uh, Europos parlamento nariai laikomi vertingais ekspertais įvairiose politikos srityse. Pone Ivanovo, mėly kolegos, užduodami jums klausimus ir išklausydami atsakymus turėtume susidaryti visapusiškesnį vaizdą apie jūsų kandidatūrą. Jūs puikiai suprantate, kad uh, su jūsų kandidatūros iškelimu yra susiję taip pat ir tam tikri politiniai aspektai. Norėčiau pirmiausiai paklausti iš tai, ko jūs kalbėjote apie savo 12 metų profesinę patirtį, kurią pakankamai išsamei pristatėte. Noriu paklausti, dirbdama Bulgarijos. E, norint tapti Bulgarijos audito rūmo nariu, reikia turėti 15 metų profesinės patirties, kad būtų apskritai galima kelti atitinkamą kandidatūrą. Ar e, kodėl Jūs manote, kad e, dėl pakankamai jauno amžiaus Jūsų turima tik 12 metų profesinė padirtis yra pakankama tapti Europos audito rūmų nare, e, turint omenyje, kad Bulgarijoje Jūs negalėtumėte tapti audito rūmų nare? Taigi kaip galėtumėte šį aspektą paaiškinti. Antras e, dalykas, e, bakalauro studijos e, atrodo jūsų šalyje trunka tris metus, o po šių studijų dalyvavote gyvendinant plataus masto projektus, minėjote žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos vykdytą projektą, po to e, atlikote įvairias koordinavimo priežiūros funkcijas, turėjote pateikti atitinkamas ataskaitas e, ir pranešimus ministerijai, galbūt galėtumėte išsameu paaiškinti, e, kokia buvo, kokias buvo jūsų užimamos pareigos tuo metu, nes tas projektas, kurį minėjote, tikrai Bulgarijai buvo svarbus. Buvote taip pat ir viceministrė, taigi noriu paklausti, kokias esate parengusi ataskaitas arba ką dar ketinate parengti. Aš norėčiau tik tai susidaryti geresnį įspūdį apie tas sąsojas su jūsų minėtomis ataskaitomis ir su jūsų kandidatūra į auditorumus. Minėjote, kad savo partijoje šiuo metu neužimate svarbių politinių pareigų, tačiau uh, jūs užimate politinės pareigas ir norėtumėte uh, suspenduoti savo E, narystę partijoje ir suspenduoti užimamas pareigas, kaip reikalauja auditorumų e, narių skirimo tvarka. Būdama pakankamai jauna, jūs neturite daug politinės patirties, galbūt e, dar turėsite laiko ją sukaupti, tačiau noriu, naudodamasi progą, paklausti, ar e, esama kokios nors e, įtakos, kurią jūsų atžvilgių galėtų daryti Bulgarijos politinės institucijos e, užimant siekiamas pareigas. Taip pat e, reikia paminėti Ericsson įmonę, kuriai, e, su kuria jūs esate susijusi ir su kurios veikla galėtų uh, būti tam tikrų interesų konfliktų ir taip pat viena Bulgarijos nekilnojamo turto prekybos įmonė. Galbūt galėtumėte paaiškinti savo sąsąją su šiomis įmonėmis, nes ten yra tiesiogiai susijęs su jūsų profesinė patirtimi. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Inesa Jalai Sender. Prašau, panas Ivanovas, atsakyti šios klausimus. Would... Uh, ačiū pirmininkė. Atsakysiu klausimus tą tvarką, kurią jie buvo užduoti. Kalbant apie mano profesinę patirtį, iš tiesų 30 metų patirties sukaupusi neturiu. Jeigu turėčiau, tai būčiau pra, turėjusi pradėti dirbti būdama septyniarių metų. Tuomet tenkinčiau visus teisinius reikalavimus keliamus šiam postui. Nemanau, kad sutartyje yra nuostata dėl konkrečios profesinės patirties ir apimties, kur, kurią turėtų turėti kandidatas. Jeigu vertiname kandidatus ne tik atsižvelgdami į su sukauptų e, metų skaičių, bet e, jeigu atsižvelgtume ir į kokybę, manau, kad mano 12 metų darbo kokybė yra pakankamai gera, kad galėčiau tenkinti audito rūmų nariai keliamus reikalavimus. Galap, kad ta patirtis tikrai yra įvairia pusė. Ir norėčiau pacituoti jūs, ponė referentė. Jūs pati akcentavote, kad besikeičiančioje aplinkoje, kurioje gyvename, svarbu turėti vairios patirties. Turiu patirties ne tik e, dirbdama, užsimdama auditų viešajame sektoriuje, taip pat turiu ir darbą privačiame sektoriuje ir darbo šiame komitete patirties. Taigi mano atsakymas dėl uh, patirties, darbo profesinės patirties yra toks ir aš manau, kad ta patirtis yra e, aktuali ir tinkama e, kandidatuoti į audito rūmų nares. Ne visiškai supratau jūsų klausimą dėl universiteto. E, Noriu pasakyti, kad aš penkeris metus studijavau universitete ir iš pradžių gyjau bakalauro laipsnį, paskui tarptautinių santykių magistro laipsnį, taip pat e, dalyvavau keliose stažuotėse. Nemanau, kad buvo būtina tai paminėti, bet esu dirbusi ministerijoje. Ir man teko konkretus vaidmuo koordinuoti visą dėrybų procesą, pasirengimo pro etapą. <clears throat> tai buvo labai ilgas projektas, kuris tęsėsi ne mėnesį ar kelias savaitės. Projektas buvo vykdomas keliarius metus. Ir pasirengimas bei <clears throat> dėrybos šiame procese man teko pareiga koordinuoti visus darbus ministerijoje konkrečiose sektoriuose, dėl kurių buvo deramasi. Tai yra kaimo vietovių žemių, žemės rinka, miškininkystė, drekinimas, finansavimas kaimo vietovėms. Visi sektoriai žemės ūkija, dėl kurių buvo deramasi, dėl kurių vyko diskusijos. Ir mano vaidmo buvo tikrai svarbus. Uh, Aš turėjau įsigilinti ir suvokti kiekvieno sektoriaus problemas, kad galėčiau jas apibendrinti ir parengti ministrą, e, vyresniuosius ministerijos pareigūnus dėryboms. Šis projektas buvo svarbus, nes, kaip sakiau, tai padėjo pagrindą parengti šio, parengti šį sektorių prisijungimui prie ES. Ir darbas, šis darbas mane daug ko išmokė, ne tik techninių aspektų, bet taip pat ir darbo kolektyvę, kolektyvo kūrimo patirties įgyjau. Ir tai, manau, yra aktuali patirtis, kalbant apie audito, darbą auditorumuose. Jūs uždavėte klausimą, apie, mus, apie mano interesus biudžeto kontrolės komitete ir ar ne tai man jie pažadino sieki, siekti šios pozicijos. Iš tikrųjų ne, iš pradžių buvau šešėlinė pranešėja kai kurių pranešimų, bet dirbau su visų šešėlinių, atsiprašau, su visų frakcijų atstovais aš Tikiu bendradarbiavimu ir manau, kad reikia siekti geriausios kokybės pranešimo, geriausios įmanomos kokybės pranešimo rengiant pranešimą šiame komitete. Aš taip pat rengiau nuomonę pranešimui, kuris buvo rengiamas vartotojų teisų komitete, taip pat e, rengiau pranešimą apie kūdikių mišinėlius, rengiu pranešimų kitais klausimais, nesusijusiais su biudžeto kontrolė Nemanau, kad galima teikti, jog nuo tam tikros dienos aš kažkaip susidomėjau konkrečiai šią temą ir ėmiausi dirbti. Šis komitetas buvo pagrindiniu mano interesų sritimi ir tai bus ir toliau, kol aš dirbsiu čia. Buvo klausimas apie politinę poziciją. Aš neužimu jokio svarbaus politinio posto, Ir aš atsakau būtent taip, nes jeigu uh, manęs bus paprašyta suspenduoti savo narystę, aš taip ir padarysiu. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad esu visiškai bešališka, nepriklausoma ir nevyksta jokių diskusijų dėl mano galimos politinės pozicijos ir to diskusijų, kurios būtų susijęs su mano paraišką, su mano aplikavimu. Prireikus aš galiu suspenduoti savo narystę politinėje organizacijoje, bet tai tiesiog yra įprastinė narystė. Kiek žinau, dabartiniai kai kurie audito rūmų nariai yra iki šiol išlaikę, e, yra iki šiol nariai kai kurių, kai kurių politinių struktūrų. Taigi, dėl bešališkumo neturėtų kilti jokių abejonių. Jūs minėjote keletą komp kompanijų, įmonių. Aš nesu tikra, ką jūs turėjote menį, jeigu tiks patikslintumėte, tai aš galėčiau atsakyti. Jei teisingai suprantu, jeigu teisingai skaitau. Aš nežinau, ar aš teisingai skaitau šį tekstą, e, kirilica parašyta. Tai buvo laikinas postas, kurio aš niekur neminėjau. Tai buvo kelių mėnesių darbas, aš buvau neščia, tai laukiausi pirmojo kūdikio ir nemaniau, kad e, reiktų tą informaciją paminėti. Taigi nemaniau, kad tai gali būti aktuali informacija. Ja, Dank, äh, Frau Ivanova, für die Ačiū, ponė Ivanovai, už tai, kad äh, atsakėte į pranešėjos klausimus. Dabar Inga Greslė, pirmoji iš komiteto narių, norės paklausti. Prašau, ačiū, mėla kolegė, džiaugiamės matydami jūsų kandidatūrą, kadangi audito rūmose šiuo metu dirba tik dvi moteris ir 25 vyrai. Ir abi moteris yra jauniausios audito rūmų narės. Pone Kajulait buvo 34 metų, kai pradėjo dirbti Europos audito rūmose. Neturėjo 15 metų darbo patirties, taip pat kaip ir kolega iš Airijos, Ivan Uši, e, buvo 33 metų. Manau, kad uh, amžiaus klausimas, profesinės patirties klausimas niekuomet e, nebuvo toks svarbus. Galbūt tą klausimą dar kartą išgirsime, kai bus e, siūlomas socialistų kandidatas. E, manau, kad jūsų kandidatūra yra gera, tinkama, patvirtin, ja patvir, jos tinkamumo patvirtinote ir savo darbą mūsų komitete noriu pakla, paklausti, kokiuose sritise stengsitės, kad uh, auditorumo veikla pasikeistų. Pažadėjote bendradarbiauti su mumis, taigi norėtume išgirsti konkres, konkretesnių pasiūlymų. Antras klausimas susijęs su Bulgarija, viena iš jauniausių Europos Sąjungos narių. Noriu paklausti, kaip įsivaizduojate savo vaidmenį siekiant pagerinti padėtį Bulgarijoje. Esate dalyvavusi rengiant e, atitinkamą e, poveikio vertinimo studiją apie patirtį susijusią su narystė naujose valstybėse narėse. Taigi, ką jūsų manimo reikėtų labiausiai pakeisti Bulgarijoje? Pirmininkas, ačiū poniai. Greslė, jūs minėjote jaunimą, noriu priminti, kad pirmasis Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentas Teodoras Hoisas, kuris pakankamai jauname amžiuje tapo parlamento nariu, sakė, kad e, jaunystė yra lyga, kuri, vienintelė lyga pasaulyje, kuri, e, nuo kurios kiekvieną dieną savijauta tik gerėja. Prašau sakyti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kaip aš vertinu audito rūmus. Na, pirmiausia, manau, kad audito rūmai išgyveno reikšmingas reformas pastaraisiais metais. Pagrindiniai veiksniai tai buvo savęs vertinimas ir partnerių vertinimas. Ir dokumente atlikus partnerių tikrinimus, išsakytos buvo vairios rekomendacijos, taip pat išsakysiu ir savo asmenę nuomonę. Remintis tomis rekomendacijomis, matome, kad labai svarbu, jog audito rūmai ir toliau stiprintų bendravimą su pagrindiniais partneriais biudžeto kontrolės procese, geriau su jais bendrauti, kad suprastų jų poreikius ir spręstų iškilusias problemas. Ir aš manau, kad auditorumai ir eina tą linkmę ir turėtų toliau tą daryti. Kitas dalykas - valdymo stiprinimas, valdymo struktūros stiprinimas, šio komiteto nariai, kurie irgi dalyvavo savęs vertinimo, partnerių vertinimo procese, reikalavo, kad audito rūmai savo deklaracijose, metinėse deklaracijose nuolatos pasirūpintų personalo narių rotacija ir matome, kad audito rūmai irgi kaip ir siekia to, eina tą linkmę. Taip pat suprantu, kad reikia stiprinti testinius veiksmus. Tam, kad audito rūmai atsižvelgdami į rekomendacijas imtųs atitinkamų veiksmų, kad jie neliktų vien tik tai popieriuje. Taigi turi jaustis pažanga, šioks toks judėjimas į priekį. Na ir galiausiai veiklos rodikliai. Kiek žinau, audito rūmai ketina uh, imtis atitinkamų žingsnių, sustiprinti dar labiau tuos mechanizmus, kurių pagrindų yra apibrėžiami veiklos rezultatų rodikliai. Na ir galiausiai mano asmeniniu vertinimu praeitą savaitę, man atrodo, vyko labai įdomus klausimai. Buvo kalbama apie tai, kokia linkme reiktų žengti audito rūmams. Man atrodo, kad veiklos rezultatų auditai turėtų sustiprėti, ypatingai specialiųjų ataskaitų atveju, tos specialiosios ataskaitos turėtų būti savalaikės, lankstesnės, geriau sureaguojančios į, audito, į mūsų komiteto, e, į komiteto narių lūkesčius ir taip pat turi būti pateikiamos specifinės rekomendacijos, ne kokie tai tik tai bendro pobūdžio teiginiai, bet ir konkrečios rekomendacijos dėl to, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos. Tokia būtų kiekvienos specialiosios ataskaitos esmė. Taip pat turėtumėme pažymėti ir finansinių priemonių augantį vaidmenį. Ir audito rūmai mini ir tai, kad e, reikia atlikti atitinkamus auditus, taip pat naujos makrofinansinės priemonės vaidmuo. Šiame komitete mes organizavome klausimus, džiaugiuosi, kad daug kolegų dalyvavo, parodė susidomėjimą, tikiuosi, kad susidomėjimas ties tuo nesibaigs, nes tema yra labai įdomi. Likščioliai 110 milijardų eurų potencialių įsipareigojimų ES biudžete, vien tik tai išmokėjimų priemonės ir e, stabilumo mechanizmo Ir tos lėšos, e, galiu dabar tvirtai pasakyti, nėra audituojamos tinkamai ir skaidriai, pakankamai skaidriai, tam, kad e, būtų užtikrinama vieša priežiūra. Taigi, kur kas svarbesnį vaidmenį turi suvaidinti ir audito rūmai, ir šis komitetas, nes kalba eina apie ES lėšas. Na ir metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimai, DAS taip vadinamieji. Nekarta komiteto nariai ir aš pati reikalavome, kad e, audito rūmai pateiktų aiškę valstybių narių kontrolės sistemų veiksmingumo analizę. Ir aš suprantu, kad tai yra uždavinys reikalaujantis daug išteklių, sudėtingas uždavinys. Tačiau turime imtis pastangų ir Europos parlamentui suteikti aiškesnę, suteikti aiškesnę analizę apie problemiškas rytis valstybėse narėse, taip pat apie klaidų esmę, kokio pobūdžio klaidos pasitaiko dažniausiai tam, kad valstybės narės galėtų atlikti aiškę analizę. Dėl išorės aspekto norėčiau paminėti santykius su nacionalinėmis audito institucijomis ir Europos parlamentu. Dėl nacionalinio audito institucijų Limos deklaracijoje irgi užsiminame apie tai, kad turi sustiprėti ryšiai tarp nacionalinio audito institucijų ir Europos audito rūmų. E, to puikus pavyzdys galėtų būti mano anksčiau minėti klausimai, kuomet atvyko dviejų nacionalinių audito institucijų atstovai iš Vokietijos ir Niderlandų. Ir mano vertinimu tokie pasikeitimai nuomonėmis yra labai naudingi. Ir jeigu būsiu išrinkta dirbti audito rūmose, aš tikrai imsiu tolesnių tokių veiksmų. Na ir galiausiai, kalbant apie santykius su Europos parlamentu, tikrai galite pasikliauti manimi, aš tikrai uh, puoselėsiu tuos santykius. Praeitais, praeitą savaitę klausimų metu aš bandžiau ir pirmininkui Kaldeirai uždaviau konkretų klausimą ir jeigu man, dirbsiu auditorumuose, aš ir toliau kelsiu tą klausimą, kad tarp šio komiteto narių ir auditorumų narių turi vykti kontaktai ne tik kaip dviejų institucijų kontaktai, bet atitinkamų auditorumų padalinių kontaktai su e, komitetu, nes tokiu būdu galima geriau išspręsti komiteto nariams rūpimus klausimus. Taigi tiek trumpai norėčiau papasakoti apie būsimus audito rūmų iššūkius. Na, dabar kalbant apie jūsų kitą užduotą klausimą apie Bulgariją. Aš manau, kad aš įrodžiau, kad esu neutrali ir tokia išliksiu. Nesvarbu, kokioje valstybėje narėje pasitaiko klaidų. Kiekviena klaida yra klaida, apie ją reikia atsiskaityti, dėl jos reikia atsiskaityti, tačiau bendravimas ir dialogas yra labai svarbu. Tarp nacionalinio audito institucijų ir Europos audito rūmų turi vykti nuolatinis bendravimas. Kaip jūs, ponė Greslė, minėjote, aš buvau pranešėję rengiant e, studiją apie pasirinkimo narystiai, priemonės lėšų įsisavinimą ir aš kolegą Fielnerį pakviesiu apsilankyti Bulgarijoje per šį biudžeto įvykdymo procesą tam, kad jis geriau suprastų, kokios e, dažniausios problemos, kiek buvo pasiekta pažangos ir man atrodo, kad tai yra vienintelė valstybė narė, kuri pakvietė e, pona Fielnerį per visą tą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar paskelbsiu pavardės kolegų, kurie kalbės toliau. Kolega Mulderis, po to kolega Odi, po to Kalfinas. Prašau dabar siekiant išlaikyti numatytą tvarkaraštį, nekalbėti per ilgai, ponė Mulderis žodis. Trumpai noriu paklausti kolegos e, Ivanovas, nes daugiausiai dėmesio susilaukė Europos auditorumų metinė ataskaita e, susijusi su teigiamu arba neigiamu patikimumo pareiškimu, kuris e, jau kelis metus išėlės buvo neigiamas. E, jeigu ponia Ivanova būtų auditorumo narė, kokiu rekomendacijų pateiktų komisijai tam, kad e, biudžeto vykdymo patikimumo pareiškimas būtų teigiamas. Ačiū Mulderui kolega už klausimą, trumpas atsakymas. E, klausimas yra trumpas, tačiau nelengvas. Jis labai rimtas, vienas iš rimčiausių, į kurį ieškome mūsų komitete atsakymų. Ir atsakymas susijęs ne vien su komisijos, tačiau taip pat ir valstybių narių pasla, pastangomis mes Nuolat raginame valstybės narės prisimti daugiau atsakomybės per e, <clears throat> metinės e, met, metinių ataskaitų patvirtinimo, tačiau nei vienos valstybės narės atstovai, skirus Bulgarijos, nenorėjo susitikti, aptarti šių klausimų su pranešėja, tačiau aš tikiuosi, kad Europos parlamentas nenusileis ir toliau darys spaudimą. Ačiū, poniai Ivanovai. Dabar kolega Odi. Ačiū pirmininkė. Mane sudomino diskusijos dėl amžiaus. Mes. E, taip, aš taip pat manau, kad jaunystė ne visada apsprendžia metai. E, Manau, kad ponė Ivanova yra puikia kandidatė, ji yra sukaupusi patirties darbo ir viešajame, ir privačiajame sektoriuje, tarptautiniu, ir valstybė, ir nacionaliniu mastu. Ja, jos kandidatūrą e, siūlo jos vyriausybė ir ji turi patirties, na, ta patirtis driekiasi per 15 metų, tačiau tai yra svarbi patirtis. Mes Prancūzijoje neseniai e, rinkome prezidentą ir išrinkome prezidentą, kuris neturėjo darbo vyriausybinėse struktūrose patirties, bet jis vis tiek buvo išrinktas. Jūs e, teigiate esanti bešališka, kalbėjote, kalbėjome apie priklausimą politinėms organizacijoms. Aš neturiu jokių e, patarimų, rekomendacijų šiuo klausimu, bet noriu pasakyti, kad audito rūmai kaip institucija yra mums labai svarbi ir e, bet kokios narystės, net, netgi na, net jeigu tai nieko nereiškia, bet jeigu tai galėtų sudaryti įspūdį, kad tai gali kažkaip atsiliepti jūsų bešališkumui, net tai yra aktualu. Noriu pasakyti porą žodžių apie e, drąsą. Mums reikia drąsių ir ištingų e, audito rūmų narių. Noriu pakalbėti apie biudžeto įgyvendinimo tvirtinimą. Noriu, kalbant apie tai, pasakyti, kad diskusijose, me, kurias mes esame surengę šiuo klausimu, e, biudžeto kontrolės komitetas e, labai iš, išklauso daug kritikos tarybai, bent jau audito rūmai netiek daug kritikos išreiškima komisija. Jeigu tapsite audito rūmų nare, kaip jūs vertinsite e, tarybos biudžeto įgyvendinimą. Ar jums pa, pakaks drąsos? Nes mane tikrai stulbina tai, kad audito rūmai taip menkai, taip, taip nedrasiai kritikuoja tarybą. Ar jūs turėsite pakankamai drąsos ir ar manote, kad galėsite savarankiškai, audito, būdama audito rūmų nare, teikti uh, išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Hm. Ačiū, kolega Vadį. Kolegės e, Ivanas paprašys atsakyti šios du klausimus. Pone Odį, galite nebejoti, aš esu objektyvi ir bešališka, šia, dirbdama šiame komitete, rengiuosi dirbti taip pat ir auditorumuose. Klaida yra klaida, nesvarbu kokia valstybė ar kuri institucija ją padaro. Manau, kad audito rūmų narių, narių pareiga yra klaidas nurodyti ir ne, neapsimesti, kad jų nėra. Galite tikėtis, kad aš dirbsiu taip pat kaip ir dabar, jeigu būsiu paskirta audito rūmų nare. Antwort als nächstes der Kollege Kalb. Ačiū už trumpą atsakymą, dabar kolega Kalfinas, prašau. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ponę Ivanovą su e, nominavimu į šį postą. Aš turėjau garbės dirbti su jie šiame komitete pastaruosius trejus metus. Nuseklumo vardan aš užduosiu porą klausimų, kuriuos visada užduodu tokiuose klausimuose. Lisabonos sutarties nuostatos. Ten pasakyta, kad audito rūmų nariai turi būti konkrečiai pasirengę šiam darbui, šiam postui. Ir mano klausimas, poniai Ivanovai, kaip, koks jūsų, kuris jūsų pasirengimas yra tinkamas šiuo atveju? vertinant jūsų profesinę patirtį, kokias, kokius vadovaujančius postus užėmėte. Ir trečias dalykas, jūs minėjote audito. E, audito veik, E, apie veiklos rezultatų įvertinimą, auditą, kaip jūs tai vertinate. Taip pat noriu paklausti, ką jūsų nuomonė reiktų pakeisti audito rūmose, kad būtų, kad jis imtųsi veiklos rodiklių vertinimo audito, nes šis klausimas nėra tinkamai sprendžiamas iki šiol. Ačiū kolegai Kalfinui, jeigu ponė Vanova dabar norėtumėte atsakyti iš karto, Prašau dabar iškart tiesiogiai. Qualified. Ačiū. Ypatingos kvalifikacijos. Aš manau, kad praeitą savaitę apie tai įdomiai padiskutavome, kalbėjome apie audito rūmų nario įgaliojimus. Ir man labai patiko ponios Petruškevičinės atsakymas, kuri teigė, kad audito rūmų narys turi išmanyti auditą turi būti dirbęs audito srityje ir turi būti geras komandos narys. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir aktualu. 27 narių komandoje, galimybė dirbti komandoje, skatinti savo mintis, idėjas, jas ginti ir taip pat e, gan lankščiai siekti kompromiso su kitais kolegomis, kad būtų pasiektas tikslas ir galiausiai priimtas sprendimas. Esu įsitikinusi, kad e, turiu tokius e, bruožus ir papildysiu tai, ką jūs e, sakėte, techniniai reikalavimai ir panašiai, aišku, auditų atlikimas tai yra labai svarbu, tačiau veiklos rezultatų auditai irgi yra labai svarbu tam, kad visas auditavimas būtų nuoseklus ir išsamus. Ir būtent to mes ir turime siekti. Nes turime žinoti ir paaiškinti mokesčių mokėtojams, kas buvo padaryta su jų pinigais. Įrodyti, kad pinigai buvo tinkamai, veiksmingai, taupiai panaudoti. Na ir būtent tokiame audite ir turi tai atsispindėti, būtent kaip veiksmingai, efektyviai buvo panaudotos lėšos. Ne vien tik tai, kaip sakė ponia Ajala, sender svarbu panaudoti lėšas, bet svarbu panaudoti jas ir tinkamam tikslui, efektyviai tam, kad piliečių gyvenimas pagerėtų. Tai yra pagrindinis tikslas. Dėl vadovaujamųjų postų aš niekur nebuvau, nejau tokių vadybininko ar vadovo pareigų, tačiau aš valdžiau komandas, joms vadovavau siekiant konkrečių tikslų ir pasiekėme tikrai neblogų rezultatų. Dėl veiklos rezultatų auditavimo, man atrodo, aš apie tai jau kalbėjau. Ačiū poniai Ivanovai už tai, kad atsakė į kolegos Kalfino klausimą. Jeigu daugiau nėra norinčių klausti, tuomet, e, atsiprašau, dar ponas Gairis norėtų užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė, turiu dar vieną klausimą. Laukiau, kol jį užduos kiti kolegos, tačiau taip neatsitiko, taigi pats nusprendžiu tą padaryti. Išsamei perskaičiau jūsų gyvenimo aprašymą, ponė Ivanova, man uh, krito į akis aplinkybė, kad per tris metus jūs e, pakeitėte kelis darbus. Norėčiau paklausti apie priežastis. Ačiū kolegai Gairiu, ponė Ivanova. Jeigu turite omenyje mano jungtinėse tautose užimtas pareigas, tai <clears throat> darbo jėgos judėjimas jungtinėse valstijose yra šiek tiek kitoks nei Europoje. Dėl šeiminių priežasčių turėjau persikelti iš vienos valstijos į kitą ir e, taip pat dėl e, dar, darbo sutarčių nuostatų turėjau keisti darbo vietą. Taip pat, pirmkas, ačiū taip pat ir už šį atsakymą. Noriu paklausti kolegų, ar be pranešėjos dar būtų norinčiųjų užduoti klausimą, jeigu netumėt e, apibendrinti diskusijai steiksime žodį pranešėjai e, Ajalas Sandr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai e, Ivanovai už visus pateiktus atsakymus į gan tokius e, esminius klausimus. Yra dar vienas klausimas, kuris yra aktualus, kalbant apie tolesnę sąrangą. Kalbėdami apie audito rūmus, visuomet minime, kad reikia daugiau darbuotojų, nes na, darbuotojų trūksta visose institucijose, tai neišimtis ir audito rūmai. Uh, Daugiau gal dėmesio reiktų skirti ir audito operatyviniams elementams. Gal dar ir per anksti apie tai kalbėti, tačiau ar jūs būtumėte pasirengusi dirbti su mažesniais įgaliojimais, kad daugiau dėmesio būtų skir skiriama operatyviniams elementams. Na ir galiausiai, jeigu būsite išrinkta, tuomet kur jūsų manimų jūs galėtumėte geriausiai pritaikyti savo patirtį, konkrečiai kokioje audito srityje, kokie konkrečiai būtų jūsų prioritetai, jeigu būsite išrinkta. Ačiū ponė Ajala Sander, prašau ponė Savanos atsakyti. Ačiū pirmininkė ponė Ajala. Atsakydama jūsų klausimą, sakau taip. Manau, kad e, auditorumai tikrai turėtų būti pavyzdžių e, visų reikalavimų keliamų institucijoms ir piliečiams. Biudžetas yra apkarpamas ir e, auditorumai neturėtų būti šimtimi šiame procese. Atsakydama į antrą klausimą, kur aš save įsivaizduoju geriausiai, kur geriausiai pritapčiau. Manau, kad jau atsakiau iš šį klausimą, atsvelgiant į mano patirtį, manau, kad galėčiau būti naudinga finansinių instrumentų srityje, taip pat vertinant struktūrinius fondus, tai yra labai didelė tema. Kartais komiteto nariams tai yra sunkiai įkandamas dalykas, tačiau matai, manau, kad tai svarbus klausimas. Uh, makrofinansinės paramos finansiniai instrumentai, atšvelgiant į mano sukauptą patirtį, kalbant apie veiklos rodiklių auditą, manau, galėčiau čia būti naudinga, o kalbant apie specialiasias ataskaitas, sieksiu, kad jos būtų parengiamos sparčiau ir kad jas rengiant būtų labiau atsižvelgta į šio komiteto narių poreikius. Ačiū ponė Ivanova už tai, kad atsakėte į klausimus. Tuo e, viešas, viešoji klausimo dalis baigėsi, dabar prasidės mm, rezultatų įvertinimas, toliau, posėdis, toliau vyks uždaras posėdis ir prašau visų, e, kurie nėra komiteto narys ir kurie neturi teisės likti čia, išeiti iš salės. Noriu dar kartą padėkoti poniai Ivanovai už <clears throat> atsakymus į viešojo dalyje užduotus klausimus.